Good afternoon, ladies and gentlemen, maybe good evening. Labai diena, ponės ir ponai. Sveikinu susirinkusi regio komiteto posėdį, neįlinį posėdį. Pradėkime nuo darbo tvarkės tvirtinimo. Darbo tvarkė gana trumpa. Neįlinis posėdis. Ar yra pasiūlymų, ar pastabų dėl darbo tvarkės? Ne. Tuomet darbo tvarkė patvirtinta. Pranešimų neturiu. Reikia komitetui. Tad galime pradėti svarstyti pagrindinį mūsų šiandienos klausimą, tai yra dalinimasis nuomonėmis su ponu Valdžiu Dombrovskiu, Europos komisijos vicepirmininku atsakingų už eurą ir salinį dialogą. Ir dalysimės nuomonėmis dėl komisijos pasiūlymo įsteigti struktūrinį reformų paramos programą 17-20 metams. 15 metų gruodį komisija parlamento ir tarybai atsintė pasiūlymą dėl reglamento įsteigti struktūrinių reformų paramos programą laikotarpį nuo 7 iki 20 metų. Ir programos tikslas padėti valstybės narėms parengti ir gyvendyti institucinės, administracinės bei struktūrinės reformas, skaitant taip pat ir paramą efektyviam ir rezultatyviam sąjungos išteklių panaudojimą e, darbo vietų ir augimo kūrimui. Rengiamos rekomendacijos atskiros valstybės narėms pagal Europos semestro procesą ir taip pat matomas ekonominio pritaikymo programos ir pagal jas e, valstybės narės vykdė reformas. Taip pat bus parama tikima ir kitoms reformams, kad valstybės narės vykdė savo iniciatyvą. Ir ši programa remiama 125 ir 197 sutarties straipsniais. Siūloma, kad daugiametis biudžetas numatytų 142 milijonus eurų, kurie bus paimti iš techninės paramos biudžeto, kurį numato ERDF, ESF ir Sanglos fondai. Na, parlamentai svarstė šiuos dokumentus ir keturių metų gegužės mėnesį ir taip pat svarstyta tai buvo Europos parlamente ir nutartas e, ir, ir pirmininkų sueiga pasidalino atsakomybėmis. Regi komitetas buvo patvirtintas kaip vadovaujantis komitetas. Ekon rengs nuomonę dėl 31 taisyklės pagal darbo tokias taisyklės, o biudžeto ir užimtumo komitetai rengs nuomonės dėl papildomų nuostatų pagal 33 plus taisyklę. Toliau kiti komitetai, Kult ir Peč, rengs nuomonės pagal 23 taisyklę. Ir priemus tos sprendimus galime pradėti darbą. Dėl to buvo surinktas šis neįlinis posėdis, kad komisijos vicepirmininkas Valdis Dombrovskis galėtų pristatyti mūsų komitetui pasiūlymus. Taip pat galėtų pristatyti ir e, savo mintis jau pranešėjai iš komitetų. Šiandieną pakvietėme, bendr... šiandieną dalyvauja bendra pranešėjai, Kreil ir Vanisteroj. Ir taip pat dalyvauja šilni pranešėjai, taip pat ir pranešėjai iš kitų komitetų, iš e, užimtumo, ponas Sogo, ar teisingai ištariau pavardę, klasė pirmininkė. Puiku, iš biudžeto komiteto Jan Albrecht. Sveiki atvykę. Deja, pranešėjos e, iš Ekon komiteto neturime dar, nes komitetas dar nepaskyrė pranešėjo. Turėtų iki šio mėnesio pabaigos paskirti. Tad galbūt kitą savaitę. Tikėkime, kad tai vyks iki šio mėnesio pabaigos. Taigi dabar steiksiu žodį komisariui Dombrovskijui, kad galėtų pristatymą savo padaryti o po to suteiksiu žodį komiteto nariams, kad užduotų klausimų, pakomentuotų. Pradėsime nuo pranešėjų, bendro pranešėjų, paskui pranešėjai kalbės iš kitų komitetų ir tada šėlė pranešėjai. Taigi, ponė Dombrovskai, prašau žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbimieji nariai. Pirmiausia, labai dėkoju už šį pakvietimą aptarti struktūrinių reformų paramos programą. Praėjusią savaitę komisija pristatė rekomendacijas kams valstybėms pagal Europos semestrą. Ir tos reformos kaip tik ir ragina gyvendintas struktūrinės reformas valstybėms narėms, kad būtų galima reformuoti, atnaujinti ekonomikas, didinti konkurencingumą, didinti užimtumą, investicijas, padidinti prigyvenimo lygį ir padidinti konvergenciją tarp valstybių narių visoje Europos Sąjungoje ir taip pat valstybių narių viduje, tarp jų regionų. Na, iš patirties galiu pasakyti, jog matome, kad reformos veikia, nes tos valstybės narės, kurios jau įgyvendino ambicingas programas, pavyzdžiui, Ispanija, Airija, Portugalija, taip pat ir Baltijos valstybės anksčiau tai padarė, tai jos jau na, pasivyja gerus lygius ir matome, kad tos šalis demonstruoja gerus saugimo lygius Europoje. Tai taip pat reiškia, kad daugiau sukurta darbo vietų, mažiau skurdo ir mažiau socialinės atskirties. Tačiau matome taip pat, kad reformų įgyvendinimas vis tik vertinant bendrai nėra patenkinamas. Mes dabar matome ir vertiname, kad valstybės narės yra padariusios ribotos ir nedaug pažangos įgyvendinant valstybės narių skirtas rekomendacijas ir reformas. Taip pat reikia pabrėžti, kad reformų gyvendinimui reikia ir politinės valios, kad būtų įveikti galbūt kai kurie seniai įsitvirtinti interesai. Taip pat kartais gali būti biudžetinių implikacijų arba tik techninių sunkumų. Labai dažnai valstybės narės suduria ir su kitokiais iššūkiais, pavyzdžiui, trūksta administracinių ir institucinių pajėgumų. Neužtenka vien tik priimti teisės aktus. Svarbu ir sėkmingai įgyvendinti, o dažnai tai būna sunkiausia dalis. Tad komisija ėmėsi aktyvios, aktyvaus darbo metodo ir praeitais metais numatė paramos programą, paramos tarnybą ir štai patikė pasiūlymą dėl paramos struktūrinėms reformoms būtent čia aptariamoje struktūrinės paramos programą. Programos tikslas yra didinti valstybių narių pajėgumus, kad jos galėtų parengti ir įgyvendyti reformas, ypač tas, kurias siejasi su ekonomikos valdymu, ypač kiek tai siejasi su valstybėms narėms e, skirtomis rekomendacijomis bei su makroekonominio prisidarimo programa. Toliau taip pat siekime pridafinėti prie ES teisės ir e, teisės įgyvendinimo ir taip pat kitų reformų, kurios skirtos augimui didinti įgyvendinimui. Ypač jeigu tos reformos dera ir kiek jos dera su ES prioritetais. Taip pat programa numato paramą efektyvesniam ES fondų panaudojimui, ypač struktūrinio fondo ir investicijų fondo panaudojimui. Ir e, programų dalyvauti gali visos 28 valstybės narės, jeigu jos to paprašytų. Dabar sritie, e, politinio, politikos rytis, kur paramos galima sulaukti, na, yra labai plačios. Viena vertus yra, pavyzdžiui, viešųjų paslaugų efektyvumas, taip pat viešųjų finansų valdymas, pajamų e, srautų valdymas, socialinė politika, verslo aplinkos politika taip pat finansų sektoriaus politiką ir prieigą prie finansavimo. Ir paramą teiktų tiesiogiai komisijos tarnybos arba išorės teikėjai paslaugų, galbūt ir iš kitų valstybių narių, tačiau taip pat ir gali ir iš paprašytos valstybės narės vidaus teikėjai teikti paslaugas. Siekiame užtikrinti praktinę paramą ir kad, kaip sakant, būtų suteikima parama tiems, kurie realiai vykdo tos pokyčius, kad tai nebūtų vien tik teoriniai mokymai. Komisija ketina glaudžiai bendrabiauti su visomis valstybėmis narėmis, kurios pateiks prašymus dalyvauti programoje ir bus atliekama poreikio analizė. Ir dėl paramos bus abipusis tarptas su tarp komisija valstybės narės, kad valstybė narė taip pat prisimtų atsakomybę už procesus. Žinoma, Savame suprantama, kad reikia vengti pastangų dubliavimo ir finansavimo dubliavimo. Ir ši programa turėtų būti kaip pagalbinė programa prie kitų programų, kurios numato techninę paramą ir kitokią paramą pagal įvairius kitus Europos pro, pro, projektus bei pagal daugiametę finansų sistemą bei pagal įvairius kitus veiksmus, kuriuos finansuoja Europos komisija ir fondai, tokie kaip ir struktūrinių investicijų fondas. Tad kaipgi ši programa bus finansuojama? Siūlome paskirti finansinį voką, kuris siek 142,8 milijonų eurų metams nuo 7 iki 20 metų. Ir Šios lėšos bus skirtos iš dabartinio biudžeto skiriamo techniniai paramai, taip pat pagal e, sanglos politikos e, finansuojamas programas iš to biudžeto taip pat bus. Taigi matome, kad daugiametė finansinė programa nebus keičiama. Taip pat pabrėžtina, kad valstybių narių nacionaliniai vokai, įskaitant ir techninės paramos išteklius, kuris skirimikinai valstybei atskiroms veiksmų programoms pagal sanglos politikos E, paskirtas lėšas liks tokios pat. Taigi nacionalinių, tie nacionaliniai vokai nebus liečiami. Ir čia norėčiau jūs nuraminti, kad komisija ketina numatyti papildomą finansavimą šiai programai. Taip pat turint galvoje papildomus poreikius, kokius, kokie yra e, pagal sanglos politiką teikiant techninę pagalbą. Taip pat norėčiau priminti, kad laikotarpį nuo 4 iki 20 metų yra dar per 400 milijonų eurų skirti techniniai paramai iš kitų fondų, ne tik iš tų minėtojų, tai yra struktūrinis fondas ir, e, ir sanglos fondas. Palikime tai su ankstesniu programavimo laikotarpiu. Matome, kad padidėjimas yra 400 milijonų eurų būti techninė parama šiam laikotarpiai. Mūsų analizė rodo, kad net ir perskiršius fondus bus daugiau išteklių skiriama techniniai paramai, lyginant su ankstesniu laikotarpiu nuo 7 iki 14 metų. Žinoma, kasmet biudžeto tarnybos vertins komisijos, komisijos biudžetą ir bus numatytas kasmetinis jau skirimas lėšos šiai programai. Taip pat valstybės narės galės perkelti lėšas, kurios numatytos tos valstybės narėms kaip techninė parama iš kitų fondų. Ir taip papildyti šios programos finansavimą iš savo pusės. Tam reikia šiek tiek pakeisti kai kurios reglamentus. Ir būtent tai yra numatoma šios programos pasiūlyme. Tikiuosi, kad visi sutiksite, jog ši programa bus labai naudinga e, parimint valstybės narės, kad jis galėtų efektyviai gyventi reformas, kad būtų galima užtikrinti ekonomikos atsigavimą, kad būtų galima stiprinti mūsų pozicijas ir didinti konvergenciją tarp valstybių narių ir valstybės narėse. Labai tikiuosi, kad programą paremsite ir greitai vykdysite teisėkos procesą, kad valstybės narės galėtų kuo greičiau pasinaudoti šią programą ir būtent galėtų nuo kitų metų sausio pirmosios jau naudoti šią programą, kaip siūloma dabar pasiūlyme. Komisija, žinoma, yra pasiruošusi kiek tik reikės padėti jums šiame darbe ir teikti visą reikalingą informaciją. Labai ačiū ir žinoma, lauksiu jūsų nuomonių. Thank you. Thank you, Commissioner. Now I'll... Dėkuoju, dėkuoju komisijos nariui, o dabar suteikiu e, žodį pranešėjams, ponė Krel, ar ponė Stanistar. Dėkuoju. Kaip mes dar anksčiau esame darę, bendrųjų e, reklamentavimo e, dokumentų rengime, mes dirbame kaip komanda. Jau norėčiau pateikti at, konkretų atsakymą komisijos pasiūlymų. Jūs sakėte, kad jūs tikitės, jog mes paremsim šitą pasiūlymą. Na, svarbiausias dalykas yra, kad mes dirbtume greitai ir tinkamai planuotume darbą, nes komiteto pirmininkas e, nurodė, kad dirbsime kartu, tai reiškia reikia derinti visą e, veiklą tinkamai. Ir ypač šis posėdis yra naudingas, kad mes tiesiog pasikeistume pirminę informaciją. Ir mes džiaugiamės, kad biudžeto komitetas paskyrė pranešėją ir taip pat e, užimtumo komitetas taip pat E, dalyvauja pirmame nuomonių pasikeitime ir Peš ir Gold taip pat paskyrė e, savo e, nuomonės pranešėjus. Ekon turi ypatingą poziciją pagal 54 taisyklę, dar nėra pranešėjo, bet jie gali tik taip pritarti jūsų pasiūlymui ir netrukus, kai bus paskirtas jų pranešėjas, mes patarsi, pradėsime darbą. Kai dėl planavimo mes vakar kalbėjomės, mes norėtume parengti projektą, pateikti projektą iki vasaros, iki vasaros atostogų, pateikti vertimui Liepos 15 dieną ir svarstysime projektą kaip e, yra numatyta ir mes turim bendradarbiauti ir taip vyks e, rugsėjo 8 dieną, terminas iki kada galim pateikti pakeitimus, tai yra savaitė, iki rugsėjo 14, 14 ir tuomet 11 spalio svarstysime pakeitimo pasiūlymus ir balsavimas regi planuojamas lapkričio mėnesį. Tai reiškia, kad bendradarbiavimas su EICON yra būtinas, tikrai reikia glaudžiai bendradarbiauti praktikoje. Tai reiškia, kad mes tikimės iki metų pabaigos pateikti dokumento dokumentą svarstyti plenarnėje sesijoje. Tai toks mūsų e, darbo planas ir jeigu kiti kiti komitetai norėtų dirbti taip pat kaip mes, tai mes tikiuosi padarysime, veiksim savo užduotį ir e, mes e, tikrai esam tinkamai padėti ir mes galim patvirtinti šitos reglamentus, jie turi būti patvirtinti ir mes turim išklausyti visus svarstymus, visas nuomonės, kurias iškils rengėte dokumentų paketą šiais metais. Norėčiau pateikti vieną pastabą, kad iš vienos pusės yra daug pinigų, o iš kitos pusės pinigų vis mažėja. Ir kad pinigai yra paimami paimti iš techninės pagalbos biudžeto ir struktūrinių ir investicijų fondų. Ir klausimas gali kilti, ar galėtumėt pateikti informacijos apie tai, kiek pinigų e, yra prieinama, kiek galima naudoti. Tai nesusiję su, mm, su tais vokais, bet e, kaip e, žadame dirbti ir kaip, kokie bus prioritetai ir kaip dirba mm, komisija, kiek tai susijęs su jūsų portfeliu. Ar galėtumėte pasakyti, kokie, koks bus poveikis, kokia yra regioninė politika? Na, jeigu yra pinigų, bet tai gerai, bet aš niekada nesu girdėjęs ataskaitos apie poveikį. Tai ar tai yra skirtingų generalinių direktoratų reikalas, ar yra kažkas, kas vertina tą poveikį. Ir Toliau dar kitas klausimas, ar tai pinigai visam, ištisam laikotarpiui, ar bus dar pasiūlymų kitais metais ir dar po metų ir dar po metų. Ir paskutinis klausimas, e, vyksta reorganizavimas jūsų biure, tarp jūsų darbuotojų. Ar galėtumėte pasakyti, kaip tai veikia? Ir sakote, kad yra įsipareigojimai valstybėms narėms, ko gali prašyti valstybės narės. Valstybės narės kurioms labiausiai reikia, jos nepateiks prašymų. Tai ar čia viskas yra savanoriškų pagrindų, ar čia yra kažkokios rekomendacijos, tai ko mes galėtume tikėtis iš tokių savanoriškų prašymų galimybės panaudoti pinigus. Na, mes, aišku, esame atviri visiems, norim išklausyti visų pirmajame pasikeitime nuomonėmis. Taigi, kaip sakiau, išlaikykim tą darbo spartą ir mes esame atviri kolegoms, ar jie norėtų prisidėti prie diskusijų, tačiau svarbiausia yra mūsų planavimas ir iki kada galima pateikti pakeitimų pasiūlymus ir mm, mes mm, tikimės, kad bus tinkamas bendradarbiavimas su kitais komitetais. Ačiū, ponia Kreil, Reičių komitin bendra pranešėja. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš e, tikiuosi, kad mes galėsime pasiekti tikslų ir laikysimės termino. Na, ne viskas priklauso nuo mūsų, bet aš manau, kad e, ir parlamentui reikia apsispręsti, kas turi kompetencijos e, spręsti šios klausimus ir taip yra tinkama, yra e, tam tai pagrista, kadangi šito dokumento sąranga yra neįprasta, jeigu žiūrėsime detaliai, tai pasiūlymas pasiūlyme yra tokių dalių, kur e, susijęs su sanglaudos fondu, kur yra galimybės padėti valstybėms narėms, geriau planuoti, parengti programas, kad jos efektyviau dirbtų. Ir praeitie mes, manau, turėjome tinkamus patirties, pavyzdžiui, specialios grupė, specialios paskirties grupė Graikijai. Jie galime pasiremti ir ši grupė padėjo Graikijai, kad Graikija tinkamai, veiksmingai galėtų panaudoti atitinkamus pinigus ir tai buvo ypač svarbus anglaudos politikai, o antroji mm, yra dar antroji mm, siūlymo dalis, kuri yra susijęs su Makron ekonominiais klausimais, tai yra struktūrinėmis reformas, joms reikia mm, paramos, techninės paramos ir paprastai tai na, nėra tipiška sanglaudos fondo darbo dalis, tačiau tai yra paimta iš techninės sanglaudos fondo dalies. Na, kodėl reikia laikytis tokio sudėtingo požiūrio? Kodėl e, mes negalėjom remtis reformų dalimi, pažiūrėti makroekonominės reformos, pavyzdžiui, pažiūrėkime čia, jeigu, pavyzdžiui, paimsim 16 milijonų, tai kodėl yra atskiras ECOFIN generalinis direktoratas, pavyzdžiui, kažkiek pinigų skirti. Kodėl šita tokia mm, sudėtinga programa, kodėl yra makro ir mikroekonomikos požiūriai, kodėl aš to klausiu, nes suprantama, kolega ir ir aš, kai kalbėjom bendrųjų nuostatų reglamentą, mes minėjome e, tos klausimus ir mes glaučiai stebėjome, koks yra poveikis, koks gali būti poveikis, kad ne, ne visuomet bus tai, ko nori taryba ir komisija. Ir kad tikroji sanglaudos politika, sanglaudos politikos turinys reiškia, kad sprendimų prieimimo galia tenka valstybėms narėms ir regionams. Ir žmonės e, gali priimti geriausius e, sprendimus ir klausimas, kas turi kompetenciją spręsti šitos klausimus. Toliau, kai dėl finansavimo biudžetas didėja, ta prasme, kad yra techninė pagalba, ką komisija patikė praeitie kaip bendra nuostata. Tai yra bendrųjų nuostatų reglamente ir yra įtraukta, kad yra galimybė teikti paramą administracijoms ir komisija tai teikia tą paramą, kad šalis galėtų pasinaudoti siekiant atlikti geresnį darbą, kad juos vykdytų e, sanglaudos politika nacionaliniu lygmeniu. Tai jau e, egzistuoja ir šitas padidintas biudžetas techniniai pagalbai yra tinkamas, bet kas liks iš tos priemonės? Ar šitie pinigai e, kažkaip ne, ne, ne, ne, ne, ne, nesurišti, ne, bet kaip galim sakyti, kad jie yra laisvai prieinami? kaip gali manyti, kad bus tikrai perkelti šitie pinigai. Ir nėra iki galo aišku, kokiu pagrindu toks perkelimas įmanomas, kadangi, kaip aš tai suprantu, jeigu kalbėsim apie e, asignavimų perkelimą, tai tokio dalyko nėra numatyta. Ačiū, dėkoju. Ir toliau šešėliniai pranešė iš reikio komiteto, e, ponė Tomašyčia. Gospođo predsjednice, poštovani povjereniče Dombrovski, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Dėkuoju kolegos, dėkuoju poniai Dombrovskijai. Aš pritariu pakeitimams šitame reglamente, kuriuos siūlo komisija, struktūrinės reformas įvairiose sektoriuose mm, kartais trunka labai ilgai ir kol parodoma jų idėja, jų vertė. Dėl to tikrai reikia pradėti darbą kuo anksčiau. Ir be to, kalbam apie ūkį, kurį, ekonomiką, kuris patiria krizę. Arba, pavyzdžiui, yra tikrai silpni ūkiai, silpnos ekonomikos. Ir e, geroji praktika ir patirtis gali būti naudinga kaip paramos dalis. Ir e, sėkmės reikalavimas yra tai, kad socialiniai partneriai ir e, suprastų, koks yra lygis ir pritartų įvairiem reformams nagmenims ir kad prisidėtų e, prie pasitikėjimo didinimo tarp valstybių narių ir visų suinteresuotųjų šalių pajėgum, regioninių pajėgumų ir vietos pajėgumų didinimas e, galėtų būti pagrindiniu aspektu siekiant e, pagerinti viešasis paslaugas valstybėse narėse. Ir kalbant apie gebėjimų gerinimą, tai turėtų apimti visas kompetencijų sritis. Be to reikia padėti valstybėms narėms e, užtikrinti tą tarpusavio pasitikėjimą, bet tarpusavio pasitikėjimo nebus, jeigu nebus pasitikėjimo valstybės lygmenyje, kurios nori naudoti šitais fondais. Dėkoju. Pana, nuo Jakovčičių nematau, dėl suteikiu žodį. Monsieur... Ponui Malčiai. Dėkoju, ponė pirmininkė jeigu e, techninė pagalba valstybėms narėms yra visuomet teigiamas dalykas, aš noriu pasakyti, kad aš nepritariu, kalbant apie jūsų pasiūlymą dėl finansavimo, kad šita programa bus finansuojama iš, techninį, iš struktūrinių pagal, fondų techninės pagalbos skiriaus. Mano kolega e, sakė, kad sanglaudos koalicija politika neprivalo e, finansuoti priemonių pagal Europos semestrą ir aš suprantu, kad regijai komitetas tam neprieštarauja. Na, visų pirma, tai kai dėl teisinio pagrindo 75 straipsnis ir 170 straipsnis, na, čia negalima jais remtis, norint pateisinti e, rėmimas e, e, šiais struktūriniais investiciniais fondais, teikiant tokią pagalbą. Ir aš manau, kad e, šita reforma įkelia visai be klausimų. Jūs pasirinkote sritį, kur yra apibriešta ir kur yra tikslinga ir aš apibrieščiau šitą reformų skaliną teisiniai reikalai, privatizavimo procesas, darbo rinka, švietimas, socialinis saugumas, saugumas tai, e, socialinė apsauga, e, viešosios sveikatos, visuomenės sveikatos sistema. Ir e, taip pasirinkdami, na tai, man atrodo, tai geras pasirinkimas. Tai yra tinkamas kelias siūsti žinia valstybėms narėms. Ir tai yra vis dėlto tam tikra prasme komisijos mm, e, kišimasis į valstybinio reikalus, nes jos nori, norima, kad valstybės narės kiek įmanoma viską labiau liberalizuotų. Na, aš jums sakau tai labai draugiškai, bet mm, na, mes negalime tai tai pritarti. Na, kaip kitaip paaiškinti tą faktą, kad kiti sektoriai nebuvo išlaikyti ir nebuvo numatyti. Aš, pavyzdžiui, galvoju apie naujų mokesčių sukūrimą, kodėl tai nėra išlaikyta. Toliau tam tikrų resursų nacionalizavimas, taip pat ir priklausomą nuo išorės sumažinimas ir taip pat ir ekonominės energetikos politikos klausimai. Na tai e, man kyla klausimas, kaip e, ką šitą programą padės ir kuo bus naudinga. Ir aš tiesiog manau, galvoju, kokia bus, na, kokia tiesiog bus nauda, kaip ir yra, turiu pasakyti, kad yra nukrypstama nuo mm, trišalio dialogo principų. Ir paskutinis dalykas, paskutinė pastaba, aš manau, kad visa techninė pagalba, kuri galėtų būti teikiama valstybėms narėms, nieko nepakeis, jeigu ją vykdys kai kurie politikai. Ir aš manau, kad, e, pavyzdžiui, techninė pagalba Prancūzijai, kaip jai reformuoti darbo rinką, nieko nepakeis. Ir dabar, kalbant apie dabartinę e, mobilizaciją ir e, darbo rinkos dar, įdarbimo tvarkos pakeitimas, kuris išvarė tūkstančius žmonių į gatves ir pasiūlyme yra pasakyta, kad yra įmanoma remtis e, tarptautinėmis organizacijomis. Na, aš norėčiau žinoti, pavyzdžiui, kalbant apie darbo rinką, ar jeigu yra galimybė ir galima pasirinktis, rem, kreiptis į tarptautinį darbo organizaciją arba e, kitas organizacijas, na, jūs suprantate, kokie yra mano prioritetai ir tikiuosi suprantate mano baimės. Portor, Mrs. Rentke. Toliau, ponė Rentke, kita šešėlinė pranešėja. Ačiū pirmininkė, ačiū ponas Dambrovskis už tai, kad atvykote čia aptarti šį pasiūlymą. Mums tikrai mm, pakako laiko šį pasiūlymą apsvarstyti, nes iš tikrųjų jau praėjo šiek tiek laiko iki šių diskusijų, kai kalbėjote apie įgyvendintas ES struktūrinės reformas, jūs pateikėte labai optimistinį realybės vaizdą, net mm, per gražų, tiesą sakant, todėl kad kai kurios struktūrinės reformos padarė labai neigiamą poveikį atitinkamų šalių gyventojams ir todėl man atrodo, kad na, yra tam tikro įtarumo šio pasiūlymo atžvilgių ne vien šiame komitete, bet parlamente apskritai. Aš manau, kad šis pasiūlymas iš tikrųjų gali būti veiksminga priemonė suteikti valstybėms narėms e, galimybės gauti techninę pagalbą, žinias iš komisijos apie tai, kaip naudoti atitinkamas lėšas, kaip įgyvendinti reformas. Bet kita vertus, kai žiūrime į sąrašus ir jūsų ketinama spręsti problemas, Tai gali būti suprasta ir kaip būdas įgyvendinti makroekonominės politikos mm, pokyčius. Ir to mes tikrai nenorėtume. Taigi, ko aš norėčiau ir ko mūsų frakcija norėtų, tai kad šis pasiūlymas būtų toks, kad valstybės narės turėtų galimybę kartu dirbti su komisija, kad e, jis galėtų investuoti ir uh, naudoti struktūrinius fondus e, visuomenės e, plėtrai, bet ne tam, kad būtų prastuminėjama prastuminėjimas e, reformos ar prastuminėjimo Briuselio darbo tvarkė. Uh, Mes turime iš tikrųjų įtraukti ir nacionalinės, ir regioninės valdžios institucijas, kalbant apie mm, visas vykdomas programas. Ir galiausiai mes kalbėjome apie tai, kaip e, mes galime naudoti struktūrinius fondus. Labai svarbu tai, kad e, investicijos būtų daromos į tvarius projektus, nes tik tokie projektai gali padėti mums pasiekti savo tikslų, būtent kurti darbo vietas, siekti ekologinį tvarumą ES ir panašiai. Bet jei šis pasiūlymas pakryps kitą prasme, būtent, kad bus primetama Briuselio darbotvarkė, tai mūsų požiūris būtų labai skeptiškas tokiu atveju. Ačiū, ponė Demato. Ačiū pirmininkė, ačiū komisijos nariui už tai, kad atvyko. Aš norėčiau išsakyti keletą pastabų apie šią programą. Praeitą lapkritį komisija pasiūlė reglamento pakeitimų. Iškinamajame memorandume sakoma, kad siekime užtikrinti e, tinkamą ekonomikos veikimą, skatinti investicijas, skatinti darbo vietų kūrimą, um, užtikrinti tvarų vystimąsi visose valstybėse narėse ir kad e, siekiama kelti pragyvenimo lygį. Mes visi sutinkame, aišku, su tais tikslais, bet e, problema dėl to, kad ne visos lėšos įsisavinamos ir tai yra administracinių pajėgumų trūkumo klausimas. Sanglaudos e, politika ir tinkama valdysena. Tarp šių dviejų dalykų buvo nustatytas ryšys ir sakoma, kad e, komisija gali prašyti valstybių narių modifikuoti jų programas, e, reaguojant į galimus pakeitimus. Ir dar galvojant apie penkių žvaigždučių judėjimą, buvo įtraukta tokių nuostatų, kurios nėra susijusios su sanglaudos politika. Prisiminkime, kad mm, tikslas pirmasis buvo mažinti skirtumus tarp įvairių regionų mm, socialiniais, mm, socialinė ir ekonominė prasme. Bet e, problema tame, kad e, kaipgi mes suprantame struktūrinės reformas. Komisijos tinklalapyje sakoma, kad struktūrinės reformos apima socialinės gerovės tikslus, paslaugų privatizavimą ir liberalizavimą ir panašiai. Bet e, jeigu mes galvosime, kaip e, tvarkyti lėšas tarp įvairių fondų, mes kalbame dabar apie 142,8 e, milijonus eurų. Aišku, kad pagal 23 straipsnį mūsų sanglaudos politikoje mes turime užtikrinti kad būtų nustatytos teisingos priemonės ir kai kurios jų nieko bendro su sanglauda neturi. Taigi ši struktūrinių reformų paramos programa yra savotiška programa po laikotarpį po 2020 metų struktūriniai fondai sumažinti. Ir tai reiškia, kad sunku bus kurti partnerystės ir kurti konkrečius projektus. Mes suprantame, kad sanglaudos e, politika gali būti tobulinama, bet e, mums reikia tinkamo požiūro. Kaip reikia reformuoti sanglaudos e, politiką? Reformos reikia, bet mes nenorime užkrauti valstybėms narėms papildomos naštos. Mes žinome, e, kokios svarbios yra šalims skirtos rekomendacijos, kokia jų reikšmė valstybėms narėms. Ir Europos parlamente mes esame balsavę dėl tokių dokumentų, kuriuose teigiame, kad vietos regioninės valdžios institucijos turi susilaukti daugiau paramos. Reformos dažnai reiškia didesnį privatizavimo lygį arba turi neigiamą poveikį darbo rinkai. Ir mes turime pagalvoti apie tai, kokį poveikį visą tai daro piliečių gyvenimai. Kartais ne viskas vyksta sklandžiai. Pažiūrėkime į situaciją Graikijoje. Pažiūrėkime, koks ten nedarbo lygis, kiek žmonių prarado darbą, išaugo depresijos atveju, daugybė neigiamų poveikio pavyzdžių. Kokie yra ieškomų sprendimų padariniai? Jie dažnai neigiami, taigi mes turime įtraukti kažkokią naują mm, elementą. Mes turime apie tai pagalvoti. Ačiū. Toliau šešėlinė pranešė. Aldė šešėlinio pranešėjo nėra, aš esu vienintelė Aldė frakcijos atstovė. Tai leiskite man trumpai keliais sakiniais pristatyti Aldė poziciją. Norėčiau akcentuoti porą dalykų. Jau turime reformuotą sanglaudos politiką, Ir vienas iš e, jos reikalavimų yra sąlygų sąrašas, e, kuris e, yra partnerystės susitarimų dalis tarp Europos komisijos ir valstybių narių. Ir tos sąlygos apima dažnai ir struktūrinių reformų reikalavimą. Taigi šią prasme siūloma programa yra labai glaudžiai susijusi su sanglaudos politikos programa. Kita vertus, mes mm, pritarėme tikrai pritarėme e, struktūriniam dialogui ir tam, kad du kartus per metus mm, būtų teikiamos ir čia aptariamos šalims e, skirtos rekomendacijos susijusios su struktūrinėmis reformomis. Žinau, kad ne visoms valstybėms narėms to reikia, bet yra tokių valstybių narių, kurioms struktūrinės reformos reikalingos tam, kad būtų skatinamas anglaudos politikos įgyvendinimas. Ir pateiksiu pavyzdį iš vienos valstybės narės. Aš pateiksiu savo valstybės narės pavyzdį. Regioninė programa, kuria skirta remti sveikatos priežiūros sistemą. Bet reforma sveikatos priežiūros sektorijoje nėra baigta ir neįmanoma nukreipti paramos iš struktūrinių fondų, iš ES, todėl kad mes nebaigėme Bulgarijoje sveikatos priežiūros srities reformų. Taigi mums reikia tokios pagalbos. Ir iš čia mano asmeninis klausimas. Dažnai mes manome, kad tokia parama turėtų būti tiekiama iš techninės pagalbos biudžeto struktūriniuose fonduose. Techninė pagalba jau yra įtraukta į valstybių narių veiklos programas. Kaip mes galime užtikrinti, kad nebus persidengimų tarp techninės pagalbos ir naujų programų ir kaip bus teikiama paranga, e, parama iš e, dviejų krypčių, kurios abi iš principo iš struktūrinių fondų. Taigi tokia mūsų frakcijos pozicija ir mūsų klausimas. Ačiū už Jūsų kantrybę ir dabar suteiksiu žodį mūsų svečiams. Agri pranešiu, ne, atsiprašau. Užimtumo komiteto pranešėjas ponas Šogar. Ačiū pirmininkų suiga, neseniai nusprendė, kad um, užimtumo uh, komitetas bus įtrauktas į dėrybęs. Manau, kad mūsų komitetai sėkmingai bendradarbiaus dėl mm, šio svarbaus teksto. Dabartinėme europinėme kontekste, e, kurio, kuriam būdingas labai lėtas ekonomikos atsigavimas, e, būtina gyventinti tinkamas struktūrinės reformas, kad būtų užtikrintas fiskalinis tvarumas ir kad būtų remiama darbo rinka. Mes e, taip pat sutinkame su tuo, kad ES turėtų mažiau dėmesio skirti naujų teisės aktų prieimimui ir daugiau dėmesio tų teisės aktų, kurie jau priimti įgyvendinimui. Manome, kad mes turime nemažai uh, tinkamų priemonių, tokių kaip Europos semestras ar šalims skirtos rekomendacijos. Nepakankamas įgyvendinimo lygis e, šių rekomendacijų kai kuriuose valstybėse narėse, ypač užimtumo ir socialinės politikos e, srityje, mm, e, sukelia didžiulės kliūtis ekonomikos atsigavimui ir darbo vietų kūrimui. Todėl um, būtina uh, Europinė struktūrinių reformų paramos programa. Jeigu tokia pagalba, tokia parama būtų būsi prieinama Rumunijoje, mano šalyje, tai įsisavinimo lėšų, įsisavinimo e, lygis 7-13 e, metų laikotarpyje nebūtų buvęs tik apie 7 procentus. Techninė pagalba turėtų būti e, teikiama ne vien krizės laikotarpiu, bet e, turėtų būti skirta išvengti galimų e, krizių ir didinti atsparumą. Ačiū. Ačiū, ponas Olbricht. Labai ačiū. Taip, na, komisijos narys puikiai žino, kaip parlamentas dirba. Ir be abejo, turbūt nesitikėjo komisijos narys, kad mes dabar čia praleisime tos gilesnės analizės žingsnius. Na, svarbu turėti galvoje, kad ne viskas iki galo aišku ir mums reikia paaiškinimų. Kaip sakė Lambert, Konstans taip pat. Ir buvo kiltas svarbus klausimas, nes reikia suprasti mums, ką jūs čia galvojate yra konkrečioms šalims skirtos rekomendacijos ir valstybės narės turi tas rekomendacijas įgyvendinti. Ir dabar siūlota nauja priemonė. Vadinasi, kažkas negerai sekasi. Ar galbūt kažko trūksta, o gal pinigų trūksta. Ir negali būti, kad neužtenka pinigų, nes čia kalbama apie nedidelę sumą pinigų. Tačiau galbūt tie pinigai netinkamai panaudojami reformoms. Aš bandau pas jūsų motivaciją. Štai siūlomas instrumentas, kaip reformas padaryti įgyveninti. Ir štai tuo pačiu metu sakote, kad viskas yra savanoriška. Jeigu norite reformas įgyvendinti, savo reformas įgyvendinti, tai galite paramos dar prašyti. Tačiau galite reformų neįgyvendinti, ar paramos galite neimti, kaip čia išeina. Koks čia galutinis pasiūlymas yra? Štai, sakoma, mes siūlome jums instrumentą tam tikrą. Ir nebent aišku siūloma dėl to, kad valstybės narės kažko nedaro. Būtent dėl to reikia tokio instrumento. Nes jei valstybės narės įgyvendintų reformas, tai priemonių pavaldumų nereikėtų, ar ne? Tai kaipgi čia išeina? Šis instrumentas bus finansuojamas iš kitų biudžeto skyrių, o tai turės pasiekmių. Lambert uždavė klausimą, kaip čia bus? Jeigu paimsime iš struktūrinių fondų tai kaip tai palies, pavyzdžiui, regioninius darbus, kuriuos komisija atlieka, sanglos politika. O jeigu jau kalba apie, eina apie sanglos politiką, tai, gal, tai ar bus kalbama tik apie tas reformas, kurias sies tiesiogiai su e, sanglos politika. Nes juk tos rekomendacijos, kurios skirimas valstybėms narėms, nėra susijusi vien tik su sanglos politika. Tad ar tai reiškia, jog regijo direktoratas spręs, kurios reformos siejasi su tuo. Jeigu, pažiūrėjau, matome, kad yra saglos problemų. Tad kyla klausimas, kas priminės sprendimus, kas, kas tai darys. Kitas svarbus klausimas, kuris jau buvo užduotas, yra štai koks. Jei ja, valstybės narės štai paprašys pagalbos, tai ar tai reiškia, kad Europos komisija tiesiog duos pinigų Ar komisija sakys, kad galite gauti pinigų, bet mes pasiūlysime, pavyzdžiui, ekspertus arba organizacijas pasiūlysime. Nes tokia yra tendencija. Komisija dažniausiai yra numačiusi tam tikrus veikėjus, kurie gali padėti tam tikroms šalims. Tad kėl klausimas, kas dėl to spręs, kas parinks tos veikėjus. Nes jūsų pasiūlyme dabar yra skirtingų dalykų paminėta. Kas priims politinius sprendimus? Ar tie, kas pasiūlo dalyvauti programoje? Nes dabar, pažiūrėjau, nuogastaujama, kad jūs galbūt pasiūlysite konkretų asmenį ir konkrečią politinę priemonę. Kad tokia būtų tarsi toks slaptas būdas įvesti tam tikras politinės priemonės. Tai ar galėtumėte paaiškinti, gerbiamas komisijos nariai, na, nebūtinai šiandien, bet iš principo parlamentui paaiškinti visų pirma, kodėl reikia tokio pasiūlymo, kuo jis pagristas yra. Antras dalykas, kaip tai daro sanglos politika. Ir kitas dalykas, kaip galiausiai sistema veiks. Kas priims sprendimus. Kas, e, kokie bus ekspertai samdomi, organizacijos samdomos ir taip toliau, taip toliau. Ar valstybės narės tos pasiūlymus teiks ir tuomet jūs galite, pavyzdžiui, užblokuoti, sakyti, tas mums netinka, tas netinka, tas tinka, nes mes duodame pinigų, ar ne? Ar jūs leisite viską valstybės narėms pačiams rinktis? labai politiškai tai yra jautrus dalykas. Ačiū. Ačiū. Taip. Pranešėjai ir šilni pranešėjai išsakė savo pastabas, uždavė klausimus, tad komisijos nariai, žodis jums prieš perinant prie antro klausimo etapo. Nes bus dar vienas klausimo etapas. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip, tikrai visai nemažai klausimų. Pabandysiu dabar aptarti pagrindinės temas, kurios buvo iškeltos. Pirmiausia, lėšų pasiekiamumas, lėšų buvimas. Kaip jau minėjau, pasiūlyme bei pristatyme lėšos bus įmamos iš techninės paramos, techninės pagalbos, kuri dabar centralizuotai teikiama iš Europos komisijos ir bus perskistyti 148 milijonų eurų iš viso. Iš ESIF ir iš kitų fondų. Taigi iš viso bendras suma 148 milijonai eurų. Toks patiktas pasiūlymas techninės pagalbos lėšos, kurios tai tiesiog įtvarko e, komisija. Toliau, buvo užduotas kitas klausimas, ar tai nepakenks techninės pagalbos bendrai teikimui. Na, aš jau minėjau, kad dabar yra numatyta daug daugiau lėšų techniniai pagalbai negu per ankstesnius laikotarpius, taigi kaip jau sakiau, yra 400 milijonų eurų daugiau. Ir komisijos vertinimu turi būti galimybė pakankamai skirti lėšų iš visų fondų. Taigi turėtų būti manoma skirti pakankamai lėšų šiam pasiūlymui būtent šios programos finansavimui. Toliau. Klausimas, ar visą tai yra numatyta visam laikotarpiu. Tai taip, visam laikotarpiu. Toliau klausimas dėl personalo reorganizavimo. Na, tai numatoma struktūrinių reformų paramos tarnyba komisijos viduje, kuri koordinuotų darbą. Buvo minėtas direktoratas, per klausimą buvo kelta. Tačiau pasakyti, kad ne, ne direktoratas tai svastys šį klausimus, o tarnyba, kuri bus administraškai susijusi su komisijos sekretorijatu. Ir iš esmės bus tiesiog atsakinga komisijos pirmininkų Junkeriui ir man. Ir žinoma, taip pat bus koordinuojamas darbas su kitomis komis struktūromis bei išorinėmis institucijomis ir ekspertais, jeigu to prireiks. Toliau. Buvo kelis kartus kelti klausimai apie tai, ar kažkas bus padaryta privaloma valstybės narėms, ar jos privalės vienus kitus dalykus daryti. Tai norėčiau pakartoti, kad sistema yra savanoriška ir jinai remiasi prašymu. Ir tai reiškia, kad valstybės narės turi paprašyti techninės paramos. Bijos tosiais klausimas dėl to, kas priminės sprendimus, kaip tai bus priimama. Tai bus daroma bendradarbiaujant su valstybėms narėmis. Nebus taip, kad valstybės narės būtų priverstas rinktis tam tikrus ekspertus organizacijas. Bet kuriu atveju šis, šis programa bus taikoma valstybių narių prašymu. Toliau. Dėl sąsajų su sanglus politika ir sąsajų būtent su šio programa. Na, komisijoje dėl to taip pat buvo daug diskutuota. Kaip žinote, ši tarnyba iš esmės remsis Graikijos e, specialia darbo grupė, Graikija ir bei Kipro paramos grupė. Būtent šių, šių darbo grupių patirtimi remsis tarnyba. Ir beje pasakinė, kad e, šios grupės labai padėjo pagerinti ES fondų įsisavinimą, ypač Graikijai padėjo. Taip pat, žinoma, buvo paimta ir papildomų išorinių sprendimų, kaip buvo skirta papali, užtikrinti lėšus rautus, tačiau taip pat ir buvo teikta tokia techninė parama Graikijai. Ir pasakytina, kad e, šiuo metu plat, na, platos masto techninė pagalba teikiama tik į programą toktoms šalims. joms teikiama plataus masto techninė pagalba, o dabar matom, kad tokią paramą galim teikti kitoms šalims. Komisijos vertinimu tokios techninės, prancūzijos tokia techninė pagalba galima užtikrinti sinergijas. sinergijas tarp europinio finansavimo, vienasnalinio finansavimo, taip pat struktūrinių reformų darbo tvarkės užtikrinimas čia aktualus. Ir valstybės narė gali prašyti papildomų reformų. Ir buvo keltas klausimas apie tai, kad techninė pagalba yra vienas dalykas, o sanglos fondas yra kitas dalykas ir kad tai niekaip nesusiję. Na, mes bandome įveikti šią tokią griežtą perskirtį ir ieškome sinergijos galimybių. Ir kaip tik, čia siekime koordinuoti atskiras komisijų veikiančias struktūras, užtikrinti sinergiją. Pane pirmininkė beje patikė labai gerų pavyzdžių apie tai, kaip apie tai, kokiais atvejais tokia techninė pagalba gali tikrai būti labai naudinga. Toliau. Buvo keltą klausimų apie tai, ar čia nėra bandoma dabar padaryti, kad sąjungos politika taptų priklausoma nuo Europos semestro. Norėčiau pasakyti, kad ne, ji ne, netaps subordinuota semestrui. Kolegos taip pat minėjo ir bendrųjų nuostatų reglamentą, taip pat finansavimo reglamentą ir, na, ten yra apibriežti šie klausimai. Kam skiriami tie fondai, kas skiriama, pavyzdžiui, transporto infrastruktūrai, kas skirta energetikai, kas skirta socialiniams klausimams ir taip toliau, ir taip toliau. Ir taip pat kalb aptariama kokia pagalba gali būti teikiama valstybės narėms įvairiems iškims spręsti, pavyzdžiui, infrastruktūros klausimams, energetikos problemams, socialinės problemams. Nėra jokių ketinimų visą tai keisti. Ir aišku, kaip veikia europiniai fondai, program, jų programos matomas septyniems metams ir, na, nekitinama čia perprogramuoti visko kasmet pagal valstybių narėms skirtas rekomendacijas, kurios kasmet bus teikiamas komisijos ir tarybos. Taigi, čia labiau keliamas klausimas apie tai, ar tam tikrais atvejais reformos, kurios gali būti įtrauktos arba netrauktos į rekomtas, kučiūs šalims skirtas rekomendacijas, gali būti remiamos ES lėšomis. Bet tai, žinoma, netaps privaloma sąlyga, kurios, kurio turės išpildyti valstybės narės, kad galėtų pasinaudoti tomis lėšomis. Ne. Tiesiog ieškoma bus, ar galima bus pasinaudoti techninę pagalbą, geriau panaudotų fondų lėšas. Tikimės mes, kad tai turėtų padidinti lėšų panaudojimo efektyvumą ekonominiai plėtrai bei socialiniai plėtrai kiekvienoje valstybė narėje. Tikiuosi, kad tai bent iš dalies taip pat atsako ir į keltą į klausimą dėl to, kodėl pasiūlymas toks platus. Ir na, taip, pasiūlymas tikrai yra platus, sąmoningai toks patiktas kad būtų galima apimti visas tas galimybes, visas tas skirtingas politikos rytis, kad valstybės narės galėtų prašyti techninės pagalbos kurio nors srityje ir mes galėtume pažiūrėti, kokios priemonės, pavyzdžiui, iš kitų sričių taip pat galėtų tai paremti. Ir taip pat Na, žinoma, dar galima kalbėti dėl to sąrašo, galima čia diskutuoti. Bet vėlgi priminsiu, kad tai yra, čia kalbam apie tokius dalykus, kurių prašys valstybės narės, kurios manys jau tos valstybės narės, kad joms reikia. Tai siejasi ir su klausimu dėl to, kokias organizacijas galima įtraukti, tarptautinės organizacijas, tai tiek tarptautinę darbo organizaciją, tiek tarptautinio valiutų fondo galima įtraukti, jeigu to reikia. Čia na, įvairūs pavyzdžiai galimi. Pavyzdžiui, kai su Graikijos vyriausybė aptarėme darbo rinkos reformas, tai kai kurios Graikijos organizacijos kėlė tam tikrų klausimų dėl reformų ir mes pasinaudojame įvairių ekspertų nuo žiniomis, taip pat įskaitant ir tarptautinės organizacijos ekspertus. Pateikime tą informaciją vyriausybei, pateikime pasiūlymus ir vyriausybė dabar jau gali pasinaudoti geriausią praktiką, būtent ir pasiremti tą geriausią praktiką, priimdama sprendimus darbo rinkos reguliavimo srityje. Taigi čia yra įmanomos įvairios galimybės. Toliau buvo klausimas dėl to, kad mažas fondų įsisavinimas dažnai siesi su administraciniais pajėgumais. Na, tai taip pat svarbus dalykas yra ir tai dar vienas elementas, kur ši programa gali būti naudinga ir ką gali nepadėti išspręsti. Taip pat buvo keliamas klausimas dėl supaprastinimo taisyklių supaprastinimu. Na, tai galbūt tiesiog nesijęs su šiuo pasiūlymu, tačiau tai taip pat yra komisijos svarbus dalykas ir komisijos darbo tokia traktas dalykas ir komisija teiks pasiūlymų dėl Europos fondų valdymo sistemos supaprastinimo. Ir čia taip pat tikėsimės Europos parlamento paramos. Nes labai dažnai dėja mes pateikime supaprastinimo pasiūlymus, tačiau vis tik ilgainiui po to numatoma papildomi sąlygų ar kontrolės sluoksniai, nes to prašo įvairios dėrybų pusės. Mes žinoma norime spręsti šį darbo tokias klausimą. Čia turiu galvojęs paprastinimą. Net turbūt apimiau pagrindinės temas, kurios buvo paminėtos. Tad galbūt galime perėti prie antrojo klausimo etapo. Ačiū. List, three, four, six, five, five. Okay. Taigi 3, 4, 5, ne 6. E, ir pradėsime nuo ponios Maletičio. Dėkuoju, ponė pirmininkė. E, Sveikinusi su poniu Dombrovskiu. Aš sutinku su visais kolegomis, kurie sakė, kad šitas SRSP yra tikrai labai laukiamas e, ir reikalingas siekiant tinkamiau gyvendinti sanglaudos politiką, bet aš vis dėlto turiu klausimų. Ir vienas iš jų yra susijęs su tuo, ką minėjo ponė Mihailova. Manau, kad jūsų atsakymas na, nepakankamai išsamus ir mums reikėtų dar išsamesnio paaiškinimo. Taigi didžiausias iššūkis e, SRSP, aišku, yra koordinavimas ir papildomumas e, su kitomis pagalbos formomis, kurias turime ir jūs teigiate, jog manote, manote galvojate, kaip koordinuoti kaip, e, nu, kokie yra planai, kaip tai suderinti su operacinėms programomis valstybėse narėse ir taip pat kartu su komisija ir regiai generaliniu direktoratu ir taip pat kaip suderinti su kita techninė pagalba, bet manau, kad reikia pagalvoti ir kaip, koks turėtų būti individualus požiūris į kiekvieną valstybę narį, nes valstybėje narėje yra kai kur e, programos yra gyventinamas nacionalinių lygmenių, kai kur vietos lygmenių ir įvairi techninė pagalba sprendžia skirtingas problemas, kurios vėlgi yra susijusios su struktūrinėmis reformomis, įgyvendinamos e, skirtingai. Taigi labai reikia pagalvoti, kaip tai sukoordinuoti ir kaip užtikrinti papildomumą e, konkrečiose valstybėse narėse. Tai vienas, dalyk, vienas klausimas, o kitas yra susijęs su šios paramos programos ateitimi. Taigi pastebėjau, kad vidurio laikotarpio e, peržiūra yra numatyta 19 e, metų vidury. 19 metų vidurys yra per, val, per vėlai, kad būtume galėtum pagalvoti apie būsimą E, laikotarpį apie tolesnę programą. Ar nemanote, kad reikėtų anksčiau atlikti tą peržiūrą ir ar nemanote, kad reikia pagalė, pagalvoti, kad jau dabar reikia pagalvoti apie ateitį, kas bus po 20 metų, ką jūs šiuo klausimu manote. Ir trečiasis klausimas, ar yra koks nors ryšys tarp makroekonominių sąlygų ir to fakto, kad jūs gal tikrai gyveninsite makroekonominės sąlygas vienoje e, šalyje, tokiu atveju, kai šalis, kai, kai valstybė narė neįvykdo visų sąlygų tuo pačiu metu ir neprašo pagalbos, nes jūs teigiate, kad tai priklauso nuo, nuo poreikio, nuo prašymo, bet ar jūs nemanote, kad kai kuriais atvejais tai yra privaloma. Dėkuoju. Thank you. Ačiū, ponė Bresl, žodis jums. Grazie, grazie, prezidente. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau grįžti prie kai kurių klausimų, kurie jau buvo anksčiau užduoti. Kiekvienai šaliai skirtos rekomendacijos, jų tikslas yra numatyti tikslus, veiksmų krypti e, konkrečiose valstybėse narėse, kad e, būtų pasiekti makroekonominiai tikslai. Nekalbu apie mikroekonominius tikslus, bet kalbu apie makroekonominius tikslus ir uždavinius, kurie per trumpą laiką nes tai yra ciklinės programos ekonominių požiūrių ir per trumpą laiką jie turi persiorientuoti, turi būti e, pakeisti ir užtikrinti, kad šalies strategija yra tinkama, tai yra eina tinkama kryptimi. Dažnai yra elementai, kurie yra labai platus, dideli, nacionaliniai elementai, kaip sakiau, makroekonominio požiūrio pobūdžio, atsiprašau. Ir kai kurie dalykai, kuriuos jūs minėjote savo sąraše, yra puikus, geri ir mintis yra tai tokia, kad reikia peržiūrėti rekomendacijas ir žiūrėti, kokia yra techninė pagalba teikiama ir Klausimas, koks bus lankstumas, ar valstybės narės turės pakankamai lankstumo, kad galėtų pasiekti politinių tikslų. Ir čia man svarbiausias klausimas, aš nelabai įsivaizduoju e, kažkokio suderimo, kažkokio pakeitimo tose šalyse, nes supraskim, kad siekiant e, strateginių tikslų reikia užtikrinti tam tikrą lankstumą, kad būtų galima rinktis įvairias politinės galimybės, pavyzdžiui, taip pat ir mm, kalbu apie diversifikaciją ir taip toliau, bet yra dar ir kitų dalykų, kurie yra labiau mikroekonominio požiūrio, pavyzdžiui, žemės ūkio politika. Žemės ūkio politika yra sektorinė politika, kuri turi užtikrinti, jog žemės ūkio subjektai turėtų būti veiksmingi ir, ir, ir tarus. Ir e, visai lė komitetų, kurie siekia šitų tikslų, tačiau sanglaudos politika, regionų politika, kaip mes ją bepavadinsim, ir taip pat socialinė dimensija, tai jau yra mikroekonominė politika, kurių tikslas yra per ilgą laiką, nes jos yra toks sudėtingos, jos numato, kokia bus ekonominė situacija verste, paslaugų sferoj, žemės ūkio srityje ir taip toliau. Tai yra kaimo plėtros fondas, kurio tikslas yra užtikrinti, jog žemės ūkio sektorius taps veiksmingesnis. Taigi Kiekvienas iš jų turi savo konkrečias priemonės, techninę pagalbą, pajėgumus, e, galimybę perorientuoti, e, pakeisti savo strategijas, aišku, tam tikrose rėmose. Tačiau yra specifinis konkretus tikslas e, rekomendacijos šaliai, kurios siekia reformuoti bendrą ūkio politiką, tačiau kyla rizika, kad galima supainioti du dalykus. Ir, žinoma, visos grupės turi laikysi savo požiūrį, bet aš, pavyzdžiui, manau, kad reikėtų, pavyzdžiui, imti klausimus, kurie yra visiškai nesusiję su pagrindinė struktūrinė politika, bet kurios lab, kurie labiau susiję su sektorinė politika ir jie tiesiog yra iš visai kitos srities. Galbūt jas reikėtų išbrukti iš sąrašo, pavyzdžiui, politikos, kurių tikslas yra reformuoti ekonomiką. Taigi tam reikia laiko, galimybių ir įgūdžių, konkrečių įgūdžių ir aš manau, kad jūsų ekspertai turi tuos specifinius konkrečius įgūdžius ir, kaip sakiau, kyla rizika, kad tiesiog bus persipina su kitomis politikomis. Ir yra dalykų, kurie nespindėti jūsų prezentacijoje, kalbant apie klausimus, kuriuos reikia analizuoti. Problema yra tai, kad tai bus suprantama kaip, kaip trejato išplėtimas, tai yra noriškas išplėtimas, bet galima ir taip jį suprasti, bet kad bus suprasta, kad tai yra kišimasis į įvairius sektorius, kurie jau patiria iššūkių ES lygmenių ir kurie turi savo mm, kompetenciją. Negalime visą Europos politikos rytis įtraukti į Europos semestrą. Tai nebus tinkamas požiūris. Ir taip pat e, konkrečiai šaliai skirtas rekomendacijas, tai čia jos gali būti perteklinės. Taigi reikėtų stengtis nepripainioti įvairių politikos sričių. Ir taip pat e, yra ir visuomenės sveikatos sektorius sveikatos apsaugos sektorius, kurį reikia reformuoti, tai nenoriu pasakyti, kad e, tą reformą reikėtų vykdyti pagal Europos semestrą, bet nors tai reikėtų, bet yra ir kitų politinių aspektų, pavyzdžiui, socialinė reforma negali būti mm, tik tai pinigų taupimo sektorius arba, pavyzdžiui, e, visuomenės sveikata, vėlgi čia negalima kalbėti tik tai apie kažkokį taupimą. Yra daugybė mm, svarbių klausimų. Na, tai tiek užteks. Pone Praki. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė vicepirmininkė. Aš norėčiau užduoti Jums e, konkrečius klausimus apie techninę pagalbą Greikijai. Kaip Jūs žinote, Eurogrupė grupės teigime dėl Graikijos yra įsipareigojimas teikti ilgalaikę techninę pagalbą, skatinant augimą. Ir pagal ataskaitą pranešimą, kurį Graikijos ministras pateikė komisijai, e, yra nepakankamai m, mm, greitai veikiama ir, kaip žinote, techninė pagalba yra tikrai sudėtingas klausimas, tai e, specialius patirties grupė nepakankamai sparčiai veiko. Veikia, ar yra konkrečiai pritaikytų specializuotų e, priemonių pritaikytų Graikijai ir kaip yra siekiama paspartinti sektorinės reformas, kurios vyksta pas mus. Pone Palčiak, žodis Jums. Dėkuoju. Na, norėčiau pratesti tai, ką sakė ponė Brestol. Jeigu neprieštrausite, aš norėčiau pabrėžti, kad programos projektas, kaip jūs jį apibūdinote, jam gali būti pritarta, bet yra daug klausimų, kuriuos reikėtų išsiaiškinti. Apskritai, nepakankamas reformos įgyvendinimas kalbant apie ūkio politikos koordinavimo klausimą, manau, kad tai yra e, rizika, kuri e, lėtina šitos procesus ir ne vien tik tai šalyse, kurios pateikia ūkio sunkumų. Ir reikia taip pat pastebėti, kad yra problema, nes nepakankamai perkelta į ES teisę valstybėse narėse. Ir reikia sutelkti dėmesį į tokį klausimą, kam skirtas kaip ir kaip vykdomas finansavimas, nes jeigu finansuojama investicinių struktūrinių fondų lygmenių, tai šios tendencijos koordinuoti ūkio politiką ir susiekti, susijęti ją su e, sanglaudos politika, na, čia reikėtų e, elgtis labai sargiai ir aš gal nepabijausiu pasakyti, kad kiekviena es politikos rytis turi savo tikslus, savo uždavinius, kaip yra numatyta pagrindinėse sutartyse ir kitose ES dokumentuose, o kai dėl sanglaudos politikos pagrindinis tikslas yra paremti teritorinę ir socialinę sanglaudą ES. Ir ši parama yra teikiama remiant investicijas, investavimą, skatinant augimą ir taip toliau. Struktūrinio reformų įgyvendinimo E, parama, tai nėra pagrindinis anglos politikos tikslas ir vėl grįžtų prie finansavimo. Ponas Sumaržiai ir ponė Kredo kalbėjo apie tai. Norėčiau užklausti konkrečiai, ar komisija analizavo galimybės finansuoti šią programą. Dalinai iš penktosios eilutės iš administracinio biudžeto, tai galbūt būtų naudingiau rasti finansų čia. Ir turiu dar porą konkrečių klausimų, jeigu leisit. Aš manau, kad e, pagalbos prašymo turinys ir tai, kaip tai yra tvirtinama ir tas faktas, kad tai yra susiję su kitais e, teisės aktais sanglaudos politikoje, tai ne, ne, neprimtina, atitinkama, kaip sakė kolegė, manau, kad reikėtų na, labiau traukti pasiūlymus, e, taip jas pavadinkime, į e, partnerystės susidarimus, nes šitie susidarimai turi irgi keistis, nes tai yra ilgas procesas, bent jau kiek tai reičia valstybės neras. Todėl, manau, reikėtų patiems užduoti klausimą, kaip sukoordinuotos yra šitas programos, kaip jis papildo vieną kitą. Ir paskutinis klausimas dėl e, dubliavimo, mūsų veiklos dubliavimo įvairiose programuose. Ir aš čia e, kalbu apie veiklą, kuris įmamasi pagal Horizontas 2020. Pane Zalė, dėkuoju, pane pirmininkė. Na, aš perskaičiau dokumentą labai greitai ir iš pradžių aš mačiu, maniau, kad tas techninės pagalbos klausimas, techninė pagalba bus teikiama pagal struktūrinius sanglaudos formus, kad valstybės narės ir regionai turės galimybę įveikti vėlavimą įgyvendindami priemonės pagal sanglaudos fondus ir struktūrinių fondų politiką. Tai regionų komitetas minėjo daugeliu, daugeliu atveju, kad trūksta pajėgumų, žmogiškų resursų, kvalifikuotų darbuotojų ir taip toliau, kad būtų galima e, užtikrinti finansavimą ir greitai vykdyti projektus, bet e, klausydamasis diskusiją aš suprantu, kad e, padėtis yra kitokia. Atrodo, kad kai kuriuose valstybėse narėse trūksta pajėgumų vykdyti reformas. O tai yra taip, kad ekonomikos augimas šitose šalyse yra lėtas arba tiesiog atsilieka ir reikia reformų, kad būtų užtikrintas geras valdymas ir reformų gyventinimas. Plėtros politikoje turime gyvendinimo aspektus, kur valstybės narės, kurios norėjo įstoti Europos Sąjungą, e, kreipiasi ir gauna pagalbą ir gauna finansavimą, kad e, užtikrintų, jog jų teisės sistemas ir jų mm, sąranga atitiktų Europos Sąjungos reikalavimus. Tai yra taip pat ir su Tarptautiniu valiutos fondu, kadangi tai yra institucija, kuri turi tinkamus pajėgumus naudotis šiais fondais, kai Europos Sąjunga neturi finansavimo arba negali skirti jų programoms. Taigi konkreti šalis gali gauti pagalbą iš ES ir, ir iš TVF. Tačiau tai yra toks teisėtas mm, ketinimas, tikslas, ką e, nurodo komisija dokumente, kad valstybės narės, kurios turi ypatingų sunkumų, joms turi būti padedama, mm, siekiant užtikrinti pažangą ir mes turim daryti viską. Aštuntame straipsnėje yra išvardinta visa eilė galimybių kurios nėra klasikinė prasme susijusios su sanglaudos politika, tačiau padeda spręsti mm, šalių patiriamas problemas. Tačiau uh, peržiūrėjęs skaičius 140 milijonų per keturis metus. Na, man kyla klausimas dėl pajėgumų, kaip užtikrinsime pajėgumus, mes kalbam apie 35 milijonus per metus ir jeigu na, eksporto kaina yra 100 tūkstančių eurų, tai kalbam apie 350 ekspertų, kuriuos galime įdarbinti per metus, panaudojant šitos pinigus ir tokiu būdu teikti paromą. Bet ką tai reiškia, bent jau, e, kaip aš suprantu, tai šitas klasikinis įgyvendinimas, įgyvendinimo programa negali būti pritaikytas, kadangi bus 28 valstybės narės, kurios vykdys tą pačią veiklą ir ji mm, dubliuosis. Taigi, e, tai yra tos šalis, kurios patiria didžiausius e, sunkumus ir kurios dar negali pradėti vykdyti e, skubių struktūrinių reformų. Tai kuri valstybė narė savanoriškai įsijungs tokią programą, kai vyriausybė, pavyzdžiui, ką tik išrinkta ir pasako, kad, na, mes negalim patys to padaryti, reikia kreiptis į ES ir prašyti pagalbos. Ir reikia prašyti išorės ekspertų, kurie tai mums padėtų. Na, tai šiek tiek keista, kalbant apie tokias potencialis reformas. Okay, thank you very much. Uh... Ačiū už jūsų įdomius klausimus, panas Pavanimolis. Pone Dambrauskai, kaip jūs sakėte, e, yra tokia gyva e, kritika ir kyla daug klausimų. Klausimai, kuriuos iškėlė visą eilė politinių frakcijų, aš norėčiau e, primiktinai paklausti, nes manau, kad jūsų klausimas, jūsų atsakymas nebuvo išsamus. Per pastarosius metus ES neligybė dar labiau e, išaugo, išriškėjo ir tai reiškia, kad e, sanglaudos politika nevykusi, ji ne, nestabdo to atskirties, neligybės augimo, tai e, nedarbas, atskirtis auga ir tai tikrai yra blogai ir nereikėtų pamiršti tos sanglaudos politikos ir mes turėtume padidinti fondus skirtus integracijai. Ir kal... kaip, mano klausimas, kaip, kaip su tais sanglaudos fondais. Ir, na, kartais ties, tiesiau, kartais diplomatiškiau. Ir klausimą, ar tai bus tik tai techninė pagalba, ar tai bus kažkoks politinis orientavimas. Čia vėlgi reikia, kad būtų viskas aišku. Ar jūs uh, esate tas išminčius, kuris žinote visą tiesą, ar jūs padedate e, šalims, kurioms reikia patobulinti techninius administracinius gebėjimus, kad jos galėtų vykdyti programas, kurios demokratiškai pasirinko. Trečias dalykas, ar e, žinote, e, kaip auditoriai vertina specialiosios paskirties grupės darbą Graikijoje. Buvo nepriklausomi Mm, ekspertai, kurie konstatavo ataskaitoje, kad mm, nebuvo programavimo, nebuvo atsakomybės ir kad nebuvo e, vertinimo, rezultatų vertinimo ir poveikio vertinimo, tai mes esame nepatenkinti šito darbu Ir dar kartą norėčiau, na, dar norėčiau papildyti vienu klausimu. E, na, pinigų nėra daug ir iš kitos pusės ne visos valstybės narės, e, ne visoms jiems reikia vienodos techninės pagalbos Rumunija, Graikija, e, turi kitus poreikis negu Vokietija. Tai kokie yra kriterijai, pagal kuriuos jūs dalinsite lėšas iš šitų fondų ir kaip jūs pasirinksite, kam turėtų būti teikiama techninė pagalba, kam tikrai jos reikia, kadangi labai dažnai kriterijai, kuriuos jūs numatėte pagal šitą finansinį sąlygiškumą, finansinės sąlygas, tai yra taip, kad sanglaudos fondai, fondų lėšos patenka į šalis regionus, kuriems, kuriems nebūtinai jų reikia. Ir nepakanka į tas valstybės narės arba regionus, kurių joms pagalbas labiausiai reikia. Ir regionų komiteto dokumentai išsako kritiką, kur reikia pakeiti pokyčių. E, porą žodžių apie mano šalį. Ir mano šalis Graikija įgyvendina reformas ir aš nežinau, kas atsitiks e, netrukus, pavyzdžiui, kas bus kitose šalyse, kaip pavyzdžiui, Vokietijoje, Prancūzijoje ir taip toliau. Ir komisija sako, ir anksčiau kalbėjęs kolegos sakė, kad yra e, pagalba ir yra e, skiriami fondai Graikijai. Aš norėčiau, kad jūs, pati, kad jūs patvirtinote, kad jie yra įsavinami ir rodo, kad Graikija kad kur Graikijai reikia pagalbos ir kaip mes galim paskatinti sanglaudos politiką. Suggestion. Ačiū. Tai buvo paskutinis klausimas, o dabar žodis komisijos nariui. Gerbiami nariai. Ačiū už klausimus. Klausimas apie skirtingus lygius. Nacionalinis lygmuo, regioninis lygmuo programa bus taikoma regioniniam lygmeniui, bet e, tik valstybės narės prašymu. Kitaip sakant, jeigu pateikiamas prašymas susijęs su regioninėmis reformomis ar politikos e, sritimis, kurios yra regionų kompetencija ar vietos valdžios institucijų kompetencija, tai Mm, taip pat gali būti prašymo objektas. Jūs klausėte apie laikotarpį po 2020 metų. Komisija kol kas nėra parengusi jokių konkrečių pasiūlymų dėl laikotarpio po 2020 metų, taigi kol kas e, apie šį klausimą kalbėti per anksti. Galiu įsivaizduoti, kad tokia pat e, sistema galios ir po 2020, bet prieš tai mes turime įvertinti pirminę patirtį iki 2020-ųjų. Buvo taip pat e, užduotas klausimas apie ekonominės sąlygas susijusios su struktūriniu reformų paramos programa. Ši programa, noriu pasakyti, nėra uh, E, niekaip susijusių su makroekonominėmis sąlygomis, taigi niekos nekinta dėl tų nuostatų, kurios e, yra e, įtrauktas valstybių narių nacionalinėse veiklos programuose ir kurios susijusios su makroekonominėmis sąlygomis. Toliau techninė pagalba, valstybėms narėms skirtos rekomendacijos ir lankstumas. Lankstumas tikrai suteikiamas, ta prasme, kad valstybės narės renkasi, kurioms sritims nori gauti techninę pagalbą. Taigi nėra nieko iš anksto nurodyta šalims skirtose rekomendacijose. Valstybės narės e, pačios e, renkasi, atsižvelgdamos į prioritetus, taip pat ir ES prioritetus ir pagal tai valstybės narės renkasi sritis. Dar užduotas e, klausimas, keli klausimai, galbūt, e, į kuriuos jau atsakiau per ankstesnį klausimų raundą, kaip susiję e, įvairios programos, įvairios schemos. Na, čia galbūt priklauso daug kas ir nuo to, kokius žodžius parinksime. Uh, ar kalbėsime apie dubliavimąsi, ar apie sinergiją, bet taip iš tikrųjų yra mm, tam tikras persidengimo elementas šiame pasiūlyme. Mes bandome spręsti konkrečius klausimus, remti reformas, teikti pagalbą valstybėms narėms ir žiūrėti, kaip mm, galima pasinaudoti parama skirtingose srityse, sprendžiant konkrečias problemas. Dar buvo klausimas apie techninę pagalbą Graikijai ir apie Graikijos klausimų darbo grupės veiklą. Jau anksčiau kalbėjau apie ES lėšų įsisavinimą. šios darbo grupės skirtos Graikijai pagalba, Graikija gerokai pagerino ES lėšų įsisavinimą. Dabar jau e, yra teikiama techninė pagalba, ją teikia komisija, taip pat e, ekspertai, valstybių narių ekspertai ir nacionalinių administracijų ekspertai atstovai, dirbantis mokesčių surinkimo viešojo administravimo srityje. Ir teikiama intensyvi techninė pagalba susijusi su pabėgėliu krize, taigi pagalba gali būti teikiama daugeliu sričių. 2014-2020 programavimo laikotarpiu mūsų pagalbos dėmesio centre eksantį sąlygų įgyvendinimas, kad e, būtų galima pradėti naudoti ES lėšas. Kitas klausimas. Penkta išlaidų kategorija e, Europos komisijos vertinime sakoma, kad e, penkta išlaidų kategorija negali būti naudojama, nes kalbama apie nacionalinio ligmens lėšų panaudojimą. Bet kai kalbama apie ES institucijų administravimą, lėšos iš šios kategorijos gali būti panaudotos. Toliau klausimas apie tai, kurios valstybės narės savanoriškai dalyvautų šioje programoje. Turiu pasakyti, kad Graikija ir Kipras jau aktyviai dalyvauja, aktyviai naudojasi techninė pagalba, galbūt taip yra todėl, kad struktūrinė reformų paramos programa iš principo sukurta remiantis tomis grupėmis specialiomis, kurios buvo sukurtos Graikijai ir Kiprui. Taigi, iš tikrųjų, bet kuri valstybė narė dabar gali pasinaudoti tokiamis galimybėmis. Ir dar vienas klausimas, kokiais kriterijais remiantis atrenkamos šalis, kuriams bus skiriama parama. Aišku, jeigu prašymų bus daugiau negu yra lėšų, tai komisija vertins įvairius kriterijus. Vertins e, skubos aspektą, problemų rimtumą, konkrečius poreikius konkrečiose politikos rytise, socialinius, ekonominius e, e, rodiklius ir administracinius gebėjimus valstybėje narėje. Toks bus tarkime, vertinimas, atrinkat valstybės narės, kuriuoms labiausiai reikia paramos. Toliau klausimas apie tai, ar valstybės narės praras ES lėšas. Aš savo įžanginėme pasisakymę sakiau, ne, neliečiami valstybių narių nacionaliniai vokai. Euro, valstybės narės nepraranda ES lėšų. Toliau, techninė pagalba ar politinės gairės. Aš sakyčiau, kad mes kalbame apie techninę pagalbą, ir... bet kartais kalbame apie labai detalų techninį lygį. Taip yra Graikijos atveju, pavyzdžiui. Dar buvo užduotas klausimas, ar tos um, reformos gali būti pasirinktos pačių valstybių narių, remiantis demokratijos principais. Taip, atsakau, bet e, jeigu nėra prieštaraujama ES bendriems prioritetams ir bendrosiams vertybėms, tai turi būti aišku. Bet iš principo yra tikrai daug lankstumo Kalbant apie tai, kokias reformas ar politikos e, sritis e, valstybė narė nori remti iš, e, pagal šią paramos programą. Ačiū komisijos nariui, ačiū vicepirmininkui. Tai buvo pirmasis mūsų susitikimas šio klausimu, pirmoji diskusija. Dar prašau žodžio vienas kolega. Taip, iš tikrųjų, tai buvo pirma diskusija. Ir aš norėčiau padėkoti komisijos nariui už visą pateiktą informaciją. Mes žinome, koks yra mūsų darbo tvarkaraštis, mes renksime savo pranešimą, jis bus pateiktas versti jau Liepos mėnesį. Ir Galbūt e, mes e, artimiausiomis dienomis dar kreipsimės į komisiją su labai konkrečiais klausimais. Šio pirmo apsikeitimo nuomonėmis tikrai nepakaks, kaip jūs ir sakėte, mes turėsime labiau gilintis į techninės detalės, kalbant apie techninę pagalbą ir panašiai. Taigi, kaip sakiau, tai yra pirmasis e, susitikimas e, skirtas šiam klausimui ir tikiuosi, kad mes dar turėsime galimybių šį klausimą aptarti. Taip, e, pirmininkė komisija yra pasirengusi bet kada pateikti papildomos informacijos, kuri reikalinga jūsų darbui ir mes esame pasirengę su jumis bendradarbiauti. Ačiū už tai, kad e, esate pasirengę bendradarbiauti, jūs gavote koordinatorių sprendimus, jeigu sutinkate su tais sprendimais, tai vakarykščiai sprendimai. Ar būtų pastabų? Jeigu ne, tai jie patvirtinami, jei kitų klausimų nėra. Tuomet e, baigiame šios dienos posėdį. Kitas posėdis birželio 12 ir 16 dienomis. Ir norėčiau padėkoti vertėjams. Ačiū. Baigėme posėdį.